Uh, mėly uh, would... kolegos, mėly kolegos, norėčiau paprašyti, kad tie, kurie nepasilieka išklausyti pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų, ramiai išeitų iš salės, kad tie, kurie aiškinsis dėl balsavimo motyvų, galėtų pradėti tą daryti, kad spėtų į savo lėktuvą. Oh, oh. So once again, colleagues, I would appreciate if those... Dar kartą kolegos, labai prašyčiau tuos, kurie nenori pasilikti pasiaiškinimų, motyvų pasiaiškinimuose išeiti iš salės. Parodykite pagarbos tiems kolegoms, kurie aiškinsis dėl balsavimo motyvų, kad jie dar suspėtų į savo lėktuvus. Thank you. Ačiū. Pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų ir pirmiausia pranešimas, kurį parengė Eider Gardezibel Rubial, išras veiksmų garantijų.